paprašė manęs paskelbti vieną narį, kuris yra naujas delegacijoje. Visą tą rasite informaciją protokole. Jeigu nebus pastabų dėl protokolo, tai patvirtinsime šį paskirimą. Čia e, kalbame apie po Randžes, kuris vietoj e, kito kolegos e, dalyvauja.